chers collègues merci de prendre place nous avons pris un petit peu de retard du coup nous allons déborder un petit peu mais je pense Mėly kolegos, ačiū, kad susėdote. Šiek tiek vėluojame, bet vis tik tai reikia laikytis darbo grafiko, kaip jūs jau supratote, paskaitę programą. Susirinkome į posėdį kalbėti apie biudžeto drausmę, kaip užtikrinti tvaro augimą, žimtumo didėjimą, atsižvelgiant, aišku, į bendrą kontekstą, kur ekonominės sąlygos nėra palankios. Mm, mūsų tarpe yra du komisarai, dėl e, mums tai didelė garbė ir aš suteiksiu žodį. E, na, tai yra, jiems tai yra komisaras Lewandowski, kurio rankose yra Europos piniginė ir komisaras Han, kuris uh, um, yra atsakingas už tai, kad reikia pasiūlyti minčių kaip leisti tuos pinigus iš tos piniginės, atsižvelgiant į finansinę perspektyvą ir struktūrinius fondus, visą tai, kas yra labai svarbu mūsų šalims ir dėl ko mes kalbėsime būtent aptardami neligybės klausimus, augimo visus poreikius, užimtumo didinimo poreikius ir kalbėsime apie tai, kaip visą tai integruoti į naują programą. Pirmininkas Herman Van Rompuy plenarinėje sesijoje tik pasakė, bet aš dar kartą priminsiu e, jo mintis mūsų darbo sesijoje, kad kalbant apie biudžeto, e, Europos biudžetą ir valstybių narių biudžetus, e, mes kalbame, naudojame skirti tuos pačius terminus skirtingiems dalykams pavadinti. Pavyzdžiui, Van Rompuy kalbėjo apie Europos biudžetą kaip apie investicijų biudžetą. Nežinau, ar iš tikrųjų tai visų pirma yra investicijų biudžetas, bet tikrai aišku, kad jis nori užtikrinti aišku pasiskirstimą tarp valstybių narių visų darbų ir užtikrinti, kad su biudžeto būtų galima kovoti prieš ciklinius procesus, atsižvelgiant į tai, kaip būtų galima mobilizuoti valstybių narių biudžetus. Uh, Todėl labai svarbu, kad galvojant apie 2012 metus ir Europos semestrą mes visi dirbtumėm kartu, tai yra biudžeto komitetas, užimtumo komitetas, ekonomikos reikalų komitetas, kadangi šiandien Briuselis kabutėse iš valstybių narių biudžeto, ko nori, yra susijęs su valstybių narių biudžeto įsiskolinimo situacija. Tačiau nekalbama apie investicijų strategiją. Tai kai žiūrime į Europos biudžetą ir galvojame apie ES um, įsiskolinimą kaip po tokį, toks klausimas nekyla. Um, ir todėl biudžeto diskusijos, aišku, turi būti siemos šiuo atveju su uh, nacionaliniu biudžeto įgyvenimu. Bet reikia galvoti apie Europos biudžeto uh, įgyvenimo drausmę, reikia galvoti, kaip mobilizuoti visas lėšas dėl Europos biudžeto, aišku, jau visai kitokiamis priemonėmis. Ir prieš teikdama žodį komisaro Levandovskį, aš norėčiau, pratesdama vėlgi plenarinės sesijos mintis, tarti porą žodžių dėl to, kokiu darbų mes įmamės. Jau, aišku, daug metų Europos parlamentas ir nacionaliniai parlamentai žinome, kad turime dirbti kartu. Ir kalbame apie įvairius pasiūlymus sukurti um, naują naują struktūrą, tarsi naujus rūmus parlamento, kur, kad galėtumėm dirbti efektyviai, atlikti savo parlamentinės užduotis, tai yra vykdyti parlamentinę kontrolę. Mes turime kalbėtis, mes turime renkti bendras parlamentarų konferencijas, sesijas, kaip kad šiandien. Ir kiekvienas savo lygmenių atitinkamai turi vykdyti visą um, parlamentinę kontrolę, tai yra vykdyti visas tas pareigas, kurios mums priklauso, galvojant apie tai, ką mes galvojame dėl augimo, pavyzdžiui, kad pasakytumėm komisijai ir surite atitinkamai daug dokumentus dėl ekonomikos ir dėl užimtumo ir po to e, nacionalinių lygmenių taip pat parlamentai turi vykti atitinkamą e, parlamentinę kontrolę, e, prižiūrėdami savo vyriausybių darbą atitinkamai. Ir daugiau negaiždama suteikiu žodį komisarui Levandovskijui, kad jis galėtų padaryti įžangą į diskusijas, o po to komisarui Handel žodis. Chairman, Ačiū pirmininkė. Aš vis dar jaučiuosi namuose, kadangi aš dirbau šiame biudžeto komitete parlamente, kai buvo Europos parlamento narys. Ir tikrai įdomiai palyginote a, Europos biudžetą ir nacionalinius biudžetus. Aišku, galima išryškinti ir keltą skirtumų. Be abejo, reikia galvoti apie deficito situaciją. A, Europos biudžeto kitos, aišku, tos problemos neturi jis, bet tačiau jis yra rengiamas daugiametinių pagrindų ir nuo 90-mečio, aišku, pradėta galvoti apie investicijas, apie investicijų lygį Aš žinau, koks yra, man geriausiai pažįstamos, tai yra Lenkijos valstybės investicijų lygis yra iki 5 procentų biudžeto, bet galima, aišku, galvoti apie pervedimus, apie tos pinigus, kurie atkeliauja Europos biudžetą, kaip apie investicijas. Ir tai yra labai aktualu, galvojant apie tai, kaip sustiprinti augimą, padidinti užimtumą, sustiprinti konkurencingumą ES. Manau, visi sutinka, jog Europai labai reikia visiškai uh, naujos istorijos, visiškai naujo pristatymo situacijos, kad įveiktumėm skeptiką skepticizmą. Aišku, reikia galvoti apie taikos tą dividendą, kas jau galbūt suvartota yra, tačiau reikia dabar jau ir galvoti apie naują istoriją, kurią galėtumėm papasakoti kaip Europą, kur yra suvienita, kas, kad, aišku, neprovokuotumėm emocinių e, dalykų, tačiau kad galvotumėm apie pozityvius dalykus. Tai yra kad mes krizės akivaizdoje pateikėme atitinkamą priemonių paketą ir ar tai yra tinkamos priemonės ar ne, kad būtų efektyvus mūsų darbas. Manau, kad tai būtų pozityvus situacijos pristatymas šiandien, ką galėtumėm prieš pastatyti kitiem situacijos pavaizdavimo būdams. Ir manau, kad labai svarbu galvoti apie uh, bendrą ekonomikos situaciją, palyginti su situacija 2090 metais, tuomet taupimas buvo visos politikos, tarsi motina buvo visako esmė, dabar jau reikėtų galvoti apie labiau subalansuotą požiūrį, aiškiai mėginant užtikrinti augimą ir investiciją augimui ir investicijoms palankų fiskalinio konsolidavimo metodą, kad galėtumėm panaudoti visas turimas priemonės, paskatinti inovacijas, ir investicijas, ypač kai atsižvelgėme, kokia yra dramatiška e, nedarbo situacija tarp jaunimo ypatingai, tai yra tarsi prarastoji karta Europoje. Taigi reikia labiau um, subalansuotų priemonių, politikos priemonių paketo, kad būtų galvojama ne vien tik tai apie drastišką taupimą. Uh, Europos biudžetas tikrai yra visas priemonių rinkinys, kuris turi ir paskatų, ir atgrasimo priemonių, ir to pirago, ir botago priemonių. Pavyzdžiui, Graikijos atvejis mm, sustabdyti nemokėjimai, bet įsipareigojimai nuo kitų metų, tai yra um, sanglaudos reglamento Atsiprašau, e, apie Vengriją kalbama. Vengrijos atveju nuo kitų metų tai bus toks prototipas priemonių pritaikytas. Tai, tai yra Europos biudžeto garantijos Airijai ir Portugalijai taip pat pritaikytos, jo, e, galvojant apie neurozonos mokėjimų balanso priemonę, kuri buvo pritaikyta Vengrijai, taip pat ir Latvijai ir Rumunijai. Dabar tai yra Airijos ir Portugalijos gelbėjimo priemonių paketo dalis taip pat. Ir labai svarbu yra suprasti Europos biudžeto esmę. Čia galima panaudoti struktūrinius fondus. Ir tai gali paskatinti, suveikti kaip daugiklis, už, skatinant užimtumą ir augimą. Ir dabar aštuoniuose valstybėse, kur yra didžiausias jaunimo nedarbas - Slovakija, Graikija, Ispanija, Airija, Italija, Latvija, Lietuva ir Portugalija yra atviros tos priemonės toms valstybėms ir už minutės iš uh, kolegos Johannes Hanius išgirsite, manau, uh, platesnį paaiškinimą. Aš uh, prisimenu, iš tikrųjų pranašumas parla, darbo parlamente yra tai, kad čia parlamente visuomet yra pasiūloma kavos ir abatos. Uh, Taigi, mes turime e, tą užimtumo komandą ir mes tikrai labai atviri esame, mes galime perprogramuoti struktūrinius fondus, kad būtų galima išvengti um, nereikalingų projektų, išvaistytų pinigų, kad būtų realiai galima um, tiksliškai sutelkti visus pinigus į užimtumą ir augimą. Ir, ir minėjau Airiją, Portugaliją, svarbiausia, aišku, Graikiją. Um, labai svarbu galvoti apie bendrą finansavimo aukštesnius procentus. Um, mes galime pridėti prie uh, to, kas yra skirima iš ES biudžeto, dar 10 procentų iki 90-95 procentų, netgi kai eina kalba apie tokias sunkiausias smūgį gavusias valstybės. Ir tai yra labai svarbu, reikia paminėti būtent tokias gelbimo priemonės ir iš kitų finansinių institucijų taip pat. Taigi galimybių yra įvairių, aš galiu ir toliau jas vardyti tokias priemonės ir Johannes, aišku, prates mano mintis, pavyzdžiui, kaip padėti mažoms vidutinėms įmonėms, kad jos gautų darbinio kapitalo, kad jos galėtų prieiti prie kreditų. Mes taip pat bandome ir privataus rinko įvairias priemonės, kaip svertą. Mm, čia taikome, pavyzdžiui, projektinės obligacijas, nemaišykite jų su jomis, nes iš tikrųjų euroobligacijų pavadinimas kai kurias valstybės nuteikia labai nervingai, bet būtent kalbame apie projektinės obligacijas, kurios skirtos investicijoms į e, transporto, e, energetikos, plačiojosčio ryšio, interneto projektus. Tai yra vienas iš būdų užpildyti labai aiškiai finansavimo spragą, kai eina kalba apie investicijas į ilgalaikę infrastruktūrą visoje Europoje. Europoje. Tačiau čia mums reikia apginti Europos biudžetą ateičiai, jis turi būti padraus dydžio, vienas procentas bent jau. Um, bendrų nacionalinių pajamų, tai yra mažiau uh, nei 93-99 um, metų procentas, tai buvo 1,18 mm, bendrų nacionalinių pajamų, dabar 1,06 uh, BMP. 2014 metams iki 2020 metų mes ketiname išalyti tą lygį būtų ateinant procentas e, mokėjimams. Tai atitiktų e, tą subalansuotą požiūrį į ekonominių priemonių visą paketą, kad tai realiai būtų priemonės, kurios didintų augimą ir užimtumą, bet to pačiu leistų taip pat ir pavyzdžiui, užtikrinti, kad kaimiškos vietovės galėtų išgyventi, kad žmonės nebėgtų iš ten. Septynios minutės pakankamai ilgai, bet gal tiek tos įžangos. Labai ačiū, ilgai nelaukdama. Ant komisarui suteiksiu žodį ir labai prašau neviršyti to laiko, kur šnekėjo ponas Levandovskis, kad parlamentarai turėtų pakankamai laiko dar paklausti. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Dėkoju. Sanglaudos politika yra augimo politika, o sanglaudos politikai tenka labai svarbi politinė e, užduotis sumažinti atotrukius tarp regionų. Būtent toks ir yra tos sanglaudos politikos tikslas - padėti silpniausiems regionams, stiprinti juos, kad galėtų auginti, e, aukti e, ir kad galėtų pasivyti labiau išsivyščiusius regionus. Taigi regioninė politika, sanglaudos politika visuomet siejosi su augimo politika. Ir norėčiau, kad ateityje būtų kalbama ne apie struktūrinius ar sanglaudos fondus, apie augimo fondus. Nes e, jeigu kalbėsime tais ankstesniais terminais, tai bus per daug abstraktu tuo tarpu, kai augimo fondai yra labai aiškiai išreiškiamas mūsų siekiamas tikslas. Du dalykus norėčiau pasakyti. Pirmiausia, norėčiau pasinaudoti progą ir priminti Jums, ką mes padarėme, ką šiuo metu dar, darome, kad sureaguotumėm į krizę. Dažnai mums priekaištaujama, kad augimo politika nėra pakankamai lanksti. Tačiau yra visiškai priešingai, mes esame lankstus, nes mes galime su valstybėmis narėmis remti iniciatyvas ir reaguoti. Valstybėms narėms, aišku, remiant, e, atitinkamai adaptuojant operatyvinės programas, veiksmų programas, e, atremiant naujus iššūkius e, ir tai padarant greitai. Regioninės programos, kurios dabar yra įgyvendinamos, dėl jų buvo susidėrėta 5-6 metais, jų Dabar, reikia, dabar jau reikia reaguoti atitinkamai ir galbūt tas programas ten, kur reikia jas pakeisti. Pakeisti programas tai nereiškia, kad mes pripažįstame, kad kažkur padarėme klaidų. Ne. Tai reiškia, kad mes atitinkamai reaguojame į pokyčius, turime tuos, į tuos pokyčius reaguoti. Mes darome išvadas, e, kad kažkas tai pasikeitė ir atitinkamai keičiame programas. Pavyzdžiui, per pastaruosius 12 mėnesių e, sanglaudos ir regioniniai fondai fonduose, mes ten turime 45 programas, atsiprašau, 171 programą. Ir buvo iš jų pakeista daugiau negu pusė. 6,3 milijardai eurų buvo iš naujo perskirstyti. E, taip kaip siūlo valstybės narės. Visą tai mes padarėme 20 valstybių narių iš 27, taigi kaip matote, į krizę mes sureagavome. 2009 metais ir 2010 metais mokėjimų arba avansų dalis buvo padidinta, nes buvo anksčiau e, paskirta 7 milijardai eurų į rinkas paleista, kad būtų užtikrintas likvidumas ir kad būtų išvengta. Rusties. Na, bendra, bendra, biudžeto, su, bendra biudžeto suma yra tokia pati, kokia ir buvo numatyta, tačiau per pirmąjį pusmetį buvo išleista daugiau negu milijardas įvairiose šalise. Taip pat mes pakeitėme savo reglamentus, ypatingai kalbant apie revolving funds. Visą tai siekiame Visą tai padarėme irgi siekdami ko didesnio naudingumo tiems regionams, kurie susiduria su sunkumais. Mes suprantame, kad working capital e, yra e, naudojamas ir kartu su parlamentu, parlamentas kartu su taryba ir su mumis dirba pasidalindamas riziką. Ir mes e, galbūt galėsime netgi ir naujų projektų pradėti. Norėčiau dar pakalbėti apie Baroso iniciatyvą e, reaguoti aštuoniose šalyse, kurias labiausiai palėtė jaunimo nedarbas. Mes tose šalyse norime e, atlikti tam tikrus konkrečius veiksmus, perskirstyti fondus, kad e, darbdaviai galėtų tikslingiau panaudoti savo turimas prie, priemonės. Taigi, kaip matote, padaryta yra labai nemažai. O e, viskas labai taip pat priklauso nuo to, kaip valstybės narės naudoja pinigus. Kai kas mane stebina, sakykime, socialinių fondų srityje, e, so, iš socialinių fondų valstybės pasisavina labai mažai pinigų, daug mažiau negu iš regioninių fondų. Taigi galima būtų pagalvoti, kad uh, kaip tik tais tas fondas turėtų būti labiausiai naudojamas, kadangi toks didelis nedarbas. Bet e, tose šalyse, kur nedarbas didžiausias, tie fondai ir panaudojami silpniausiai. Taigi man kyla klausimas visiškai pagristai, ar visas mes ES teikiamas galimybės panaudojame? Man atrodo, kad ne. Taigi reikalingos diskusijos, aš suprantu, e, kad to reikia ir labai džiaugiuosi, kad surinkta šis posėdis. Aišku, padaryti dar liko labai daug, kaip tik tais mes apie tai šiandieną ir šnekame. Ir norėčiau šiek tiek galbūt paprasčiau pasakyti. E, reikėtų Europoje užtikrinti konsoliduotą augimą. 12 valstybių ir vyriausybių vadovų pasirašė laišką Vandrompojui ir Baroso. Tame laiške jie prašė, kad vidaus rinka būtų stiprinama ypatingai e, e, skaitmeninėje srityje. Taigi sričių yra daug, mes juose visose veikiame, valstybės narės taip pat turi atlikti joms daromą darbą, nes kalba eina ne vien tik tais apie pinigus, kalba eina ir apie politinius sprendimus bei politinę valią. Čia turiu galvoje visų pirma e, Europos patentus. Dar keletas informacinių elementų, kurie mums leiks konstruktyviau padiskutuoti. E, sanglaudos politikoje yra be galo svarbu, tą politiką dar labiau sukoncentruoti į kažkokį konkretų tikslą, atsižvelgiant į turimus instrumentus, atsižvelgiant į siekiamus tikslus, Reikia tokios politikos, kurie atsižvelgtų į siekiamus rezultatus ir tuos rezultatus, kurie jau yra pasiekti. Labai svarbu įvertinti tai, kas yra pasiekta, o šiaip e, labai svarbu nedviprasmiškai paminėti, kad e, reikia gilintis į atskiras temas, prioritetinės temas būtent tuos prioritetus, tas temas reikia nusistatyti, nes antraip efektyvumas nebus pasiektas. Aš sakyčiau, kad yra 11 didelių prioritetų, 5 tie iš, iš tų didžių, didžiausių prioritetų leistų. Atsiprašau, sako e, pirmininkė, jūs nutrauksiu, nes viršėte savo kalbėjimui skirtą laiką. Taip, pabaiga dar porą sakinių. Kaip jau sakiau, porą paskutinių sakinių mes siūlome, kaip jau minėjau, susitelkti į rezultatus, į prioritetus. Ir mes norime, kad būtų nustatytas saligiškumas siekiant e, ir vystant iniciatyvą. Žinoma, aš dar galėčiau labai daug pakalbėti, bet sureaguosiu galbūt vėliau atsakydamas į klausimus bei komentarus. Uh, Bet e, šiaip ta politika turi būti matomesnė, patikimesnė. Ačiū komisarė. O dabar aš tikrai būsiu daug mažiau atlaidis su parlamenta, parlamentarams. Tač, tai yra visiškai normalu. Pirmiausia, suteiksiu žodį Laslo Sorian. Jis atsakingas už šiuos klausimus biudžeto komitete. Trys minutės ir nedaugiau. <coughs> Merci beaucoup. Három perc azt jelenti, hogy magyarul fogok beszélni. Az Európai Unió fant... Dėkuoju, ponia pirmininkė. Jūs skirite man tris minutės ir todėl aš kalbėsiu gimtąją kalbą. Europos Sąjunga nustatė puikius e, tikslus, siekėme 20 milijonus mažinti skurde gyvenančių žmonių skaičių ketiname spręsti ekonominės, finansinės problemas, bet tam, kad galėtume pasiekti visų šių tikslų, mums reikės e, pinigų. Jei net 18 valstybių narių deficitas viršyje 3 procentus, tuomet dirbti ir ieškoti reikiamų finansų tikrai nebus lengva. Žinoma, kad situacija valstybės narėse labai skiriasi. Tos valstybės narės, kurioms gan sunkiai sekasi, turėtų pasimokyti iš kitų valstybių narių, kurios sugeba tvarkytis kur kas geriau. Mes turime ne vien surasti finansavimą, ne vien surasti reikiamų išteklių, bet ir geriau naudotis turimomis lėšomis. Mes jau turime 82 milijardus. Tačiau žinome iš uh, ankstesnės patirties, kad dažnai net pusė turimų lėšų nėra tinkamai panaudojama. Komisija kalbėjo apie pažangą ir manau, kad mes turime dar labiau pasistengti, kad avansiniai mokėjimai būtų geriau mokami, kad geriau veiktų kofinansavimo sistema ir kad valstybės narės dar labiau pasistengtų pasiekti užsibrieštų tikslų. Šie tikslai turi būti labai aiškiai apibriešti ir jie turėtų būti pritaikyti prie e, dabartinių sudėtingų aplinkybių. Antras svarbus dalykas būtų panagrinėti, kodėl tiek daug gamyb, gamintojų perkeli gamybą kitur. Ir be abejo, mes negalime teikti verslininkams, sakyti jiems, kad jie negali priimti jiems palankių sprendimų. Bet mes, kaip politikai, galime pagalvoti apie tai, kodėl jie taip elgesi. Ir žinome, kad paprastai darbo užmokestis kitose šalyse, tai yra tose, kur yra perkeliama gamyba, yra labai uh, menkas. Bet tose šalyse taip pat labai dažnai išnaudojami vaikai, nesilaikoma socialinių normų. Ir turime reikalauti, kad tos šalis, kuriuose veikia mūsų gamintojai, pakoreguotų padėtį. Gamintojai vienaip ar kitaip matyti stengsis išvengti nereikalingų e, sąnaudų, nereikalingų išlaidų. Tačiau tai nėra vienintelė problema. Panašu, kad dėl pigaus importo mūsų rinkoje atsiranda labai daug e, ne Europoje pagamintos produkcijos. Galiu paminėti ir aplinkosaugos problemas. Gal vertėtų pagalvoti apie aplinkosaugos mokestį. Aš manau, kad mes turime išsamei išnagrinėti situaciją ir tuo ir apsiribosiu. Jūs kaip e, pranešėjas dar pasiš... pasisakysite, o dabar ponia Kornelisen, ji ir buvo mūsų pranešėja dėl to, kokią poziciją turi parlamentas užimti augimo požiūriu. Jūs, e, ponė Kornelisen, taip pat jums skiriu tris minutės. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Gerbėjai kolegos e, iš Europos parlamento ir iš nacionalinių parlamentų. Džiaugiuosi jūs matydama. Manau, jog mums tiek Europos parlamentarams, tiek nacionalinėms parlamentarams svarbu, svarbu vaidmenį gyvendinant Europos semestrą. Tai bus naudinga tiek visai Europos Sąjungai, tiek kiekvienai iš 27 valstybių narių. Visi turime pasistengti tam, kad mūsų ūkis atsigautų. Aš manau, kad Europa 2020 strategija ir Europos semestras yra puikūs dalykai. Teoriškai jie turėtų puikiai veikti. Valstybės narės turėtų parengti konkrečių veiksmų programas skirtas vis, visoms šioms priemonėms įgyvendinti. Užimtumas, e, e, geras švietimas, e, mažesnės skurdas. Puiku, tačiau mes žinome, kad realybė pasiekti šių tikslų nėra lengva. Ir bendri tikslai, beje, nustatomi nesižvelgiant į socialinius poreikius. Ir žinome, kad kai kurios valstybės narės kratosi labai reikalingų reformų. Ir jie tiesiog e, formuluodami savo programas šiek tiek e, pakoregavo anks, e, savo ankstesnius planus. Tai nieko naujo tose programuose ne, ne, nesirado. Ir beje, mano šalis yra labai geras tokio elgesio pavyzdys. Parlamentarai, socialiniai partneriai, pilietinė visuomenė labai dažnai nedalyvauja vykstančiame reformų procese. Žiniasklaida tai tiesiog nerūpia. Taigi, šiandien noriu Jums pasakyti keturis dalykus ir skiriu jiems mūsų kolegoms iš nacionalinių parlamentų. Kai Jūs svarstote nacionalinės reformų programas savo parlamentuose, nepamirškite štai ko. Pirmiausia, galvokite apie Europą. Jūsų nacionalinė programa yra 27 valstybių narių bendrų veiksmų dalis. Europa yra uh, stipri. Tik tuomet, jeigu ji sutelks savo jėgas, tik tuomet, jei mes visi investuosime į novatorišką ekonomiką ir atitinkamo darbo jėgą. Tai reiškia, kad e, valstybės narės turi investuoti į mūsų bendrą ūkį ir tai bus naudinga visiems. Bet to kiekviena valstybė narė turi uh, tinkamai tvarkyti savo biudžetą. Pagalvokite ir apie tai, ar jūsų šalis investuoja 3 procentus e, BVP į mokslinius tyrimus, į švietimą. Antras dalykas, galvokite apie ateitį. Šios nacionalinės programos yra tik tai antrą kartą rengiamos programos iš dešimties. Ir žinome, kad kuriuose šalyse visiškai netrukus mes susidursime su darbo jėgos trūkumu. Todėl mums reikia kad darbo rinką patektų kuo daugiau žmonių. Pagalvokite apie tai, ar jūsų šalis investuoja į jaunimą, ar jie investuoja į priemonės, kurios leistų žmonėms suderinti profesinį ir šeimos gyvenimą. Uh, nes mums reikės, kad moteris galėtų dirbti. Trečias dalykas - galvokite nuosekliai. Viena iš pagrindinių problemų daugelį valstybių narių yra tai, kad planai dažnai yra rengiami nenuosekliai. Į vieną vertus vyriausybė sako, kad nori mažinti skurdą ir kartu yra mažinamos socialinės išmokos, e, pensijos ir keičiami yra darbo įstatymai. Tai, ko gero, vargu ar galima bus tikėtis gerų rezultatų. Jei vyriausybė viena vertus sako, kad nori, kad darbo rinkoje atsirastų daugiau moterų, antra vertus mažina išmokas skirtas vaikų priežiūrai, tuomet vėlgi galime bejoti dėl tokių uh, priemonių uh, reikalingumo. Toliau. Nepamirškite, kad uh, jūs taip pat esate visos šios sistemos dalyvis. Ačiū, labai aiškus jūsų pasisakymas. Dabar parlam, e, Kipro parlamento atstovas pasisakys, jis atstovė tiksliau. Pane. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Nacionaliniai parlamentai vaidina labai svarbu vaidmenį, ypač dabar, kai mes e, stengiamės išbristi iš ekonominės e, finansinės krizės žmonių atstovai turėtų turėti stipresnį balsą, kur išgirstų visi, kas formuoja politiką. Turime padėti pažeidžiamiausiems visuomenės nariams, turime ginti dirbančiųjų teisės. Tai turėtų būti visų ES ir nacionalinių politikų kertinis akmuo. Visos mūsų šalės susidūrė su rimta krize ir augimo tempai sulėtėjo ir dėl to didėja nedarbas. Aš pritariu tiems, kas kalbėjo apie tai, kad labai svarbus sprendimai buvo priimti gruodžio mėnesį. Priemonės, kurių buvo imtasi siekiant stabilizuoti finansinės sistemas, sunkiai ir skaudžiai smogė mūsų piliečiams. Pažeidžiamos yra dirbančiųjų teisės, didėja nedarbas, didėja atotrukis tarp, e, e, tarp pasiturinčių ir skurde gyvenančių e, žmonių. Mes ne vien turime siekti sumažinti skurdą, turime galvoti apie gerovę, augimą. Turime kurti naujas darbo vietas. ES turėtų skirti daugiau dėmesio viešosioms išlaidoms, inovacijoms ir moksliniams tyrimams. Aš manau, kad mums reikia naujo požiūrio. Tokio požiūrio, kuris padėtų žmonėms prisitaikyti prie besikeičiančių aplinkybių ir kuris iš tikrųjų padėtų mums didinti užimtumą, didinti gamybos apimtis. Manau, kad mums reikia atnaujinto augimo ir stabilumo pakto, kuris leistų valstybėms narėms atkurti savo ūkį. Ir reikia tokio pakto, kuris atsižvelgtų į valstybių narių ypatumus. Mums reikia vieningos Europos, kurioje valstybės narės būtų vertinamos pagal jų pastangas mažinant skurdų, socialinę neligybę, jų e, pastangas suteikti švietimą ir sveikatos priežiūrą savo piliečiams. Aš manau, kad mes turime paremti tokias valstybės, o ne bausti jas. Todėl turime pakoreguoti augimo ir stabilumo paktą. Kai kalbame apie augimą, dažnai kalbame apie skirtingus dalykus. Pavyzdžiui, anot jungtinių tautų prognozių, moterų darbo užmokestis e, nedaug atsilieka nuo vyrų darbo mokesčių. Tačiau jeigu darbo užmokestis e, visiškai susidygintų, tuomet tuomet mūsų produktivumas e, apskritai galėtų išaukti 30 procentų ir tai būtų naudinga visiems žmonėms. Nepamirškime, kad pirmiausia turime rūpintis žmonėmis. Dabar dar užsiregistravusiai kalbėtojai pirmoji parlamentarų grupė jų, e, iš penkių asmenų, o tada tai pirmai, į tą pirmąją seriją klausimų atsakys komisarai. Ponas Dobr iš Rumunijos parlamento rūmų socialin... darbo ir socialinių reikalų e, komiteto e, narys. O tada ponas Zeovin. Ačiū, ponė pirmininkė. Kalbėsiu rumuniškai. Citorilor reprezintă un element esențial. Se încadrează. Darbuotojų judumas yra labai svarbus elementas. Tai yra viena iš keturių pagrindinių ES laisvių, tai yra asmenų judėjimo laisvė. Ir toks judumas yra naudingas ir ES piliečiams, ir pačioms valstybėms narėms, ir tos valstybėms narėms, kurios priima juos. Darbuotojų judumo klausimas negali būti atskirtas nuo kitų dalykų, todėl ES sutarties atitinkamas straipsnis yra tam skirtas. Kuomet Rumunija įstojo ES, mes galvojame, jog ES principai yra labai svarbus ir mes turime jų tvirtai laikytis. Judėjimo laisvė yra labai jautri tema. Tai yra vienas iš ES principų, kuris tiesiogiai paliečia ES piliečius. Dėl tos priežasties tokio principo Laikymasis reiškia e, e, tikėjimo ES išsaugojimą. Todėl liūdina tas faktas, jog 10 ES valstybių narių nusprendė ir toliau taikyti apribojimus Rumunijos ir Bulgarijos darbuotojų judėjimui. Uh, Stojimo sutartyse yra numatyti trys pereinamieji laikotarpiai šių dviejų valstybių darbuotojams, kurie nori vykti dirbti į kitą ES valstybę narę. Jeigu kitos valstybės narės e, tuos apribojimus nori taikyti. Trečiasis paskutinis etapas 2012-2013 metams remiasi labai aiškiomis sąlygomis, kurias privalo įvykdyti tos valstybės, kurios nori tuos apribojimus toliau taikyti. Į, pavyzdžiui, jeigu yra ypatingų problemų darbo rinkoje, jeigu yra ypatinga grėsmė. Uh, Tačiau Europos komisijos ataskaitoje, paskelbtoje 2011 m. lapkričio 11 d. aiškiai pasakyta, jog mm, toks judumas niekuomet neturėjo neigiamo poveikio valstybių narių darbo rinkų situacijai. Priešingai, darbuotojų judėjimo laisvė turėjo teigiamą poveikį. Tad būtina užtikrinti, jog tos dešimt valstybių narių peržiūrėtų savo pozicijas ir laikytųsi pagrindinio ES principų. Darbuotojų judumas neturi tapti populistinių priemonių auka. Europos parlamentas tikriausiai yra didžiausias ES principų rėmėjas. Europos, Europos parlamento rezoliucija priimta praeitais metais spalio 25 ir lapkričio gruodžio mėnesį yra labai svarbios. Iš komisijos tikimės tokių pačių priemonių. Pabaigai, aišku, gyvename sudėti sudėtingais laikais ir mes e, esame nusprendę e, visi kartu, visos valstybės narės prisijimti bendrą naštą ir kartu su Eurozonos valstybėmis pasirašėme sutarimą ir aš manau, kad todėl vienodos sąlygos turi būti taikomos visiems ir, su, ir mes turime būti traktuojami lygiai taip pat kaip ir visi kiti ES. Daugeliu atveju judėjimo laisvė yra faktas, kuris rodo, jog mūsų vertybės egzistuoja ir dauguma, aišku, interpretuojame jos taip, kaip turėtume. Slovenijos parlamento narė, ekonomikos ir finansų e, komiteto e, narė, po, po to bus iš e, Ispanų senato ponė Sančius. Pana Seovin. Kot nov poslanec si trajnostno rast razumem kot neko konstantno gospodarsko rast. V boljših časih. Ačiū. Aš esu mm, naujas parlamente, tad e, šiaip apie augimą suprantu, kad augimas turi būti tvarus augimas, augimas turi būti išdėstytas laikė, nepriklausomai nuo to, kokia ekonominė situacija. Aišku, augimas turi tausoti aplinką, viešieji finansai yra labai svarbus aspektas, kad mūsų ekonomikoje susitvarkytų reikalai. Pinigams ir, valst... ir piliečiams bus pinigai mažiau tiesiog turėtų tada kainuoti ir nereikėtų tos šoko terapijos, nes jeigu tokią taikysime, tai tada iš tiesų ekonomika tik dar labiau nukentės. Ir jeigu reikia kažkokios tai e, naštos, kažkokių tai drastiškų priemonių, tai tada aišku, e, jas reikia taikyti visiems visuomenės sluoksnėms. O tie, kurie gyvena vargingiausiai, e, turėtų gauti mažiausią naštą. Mes pasitelksime bendryjų priemonės, kursime infrastruktūras ir būtų labai gerai, kad būtų padidintas PVM mokestis maždaug 1 procentų. Dabar mūsųse gana žemas yra PVM mokestis, ekonomistai sako, kad jeigu padidintume, tai būtų visai neblogai. Nes e, dabar e, nes e, PVM padidinimas labai teigiamai paveiktų ekonomiką. Ir tai nelabai paliestų e, silpniausius, skurdžiausius gyventojų sluoksnius, beje, jiems galima numatyti ir mažesnį PVM. Mažiausiai trečdalis energijos turi būti gaminama iš atsinaujinančių energijos rūšių, iš atsinaujančios energetikos. Reikėtų įvesti energetikos mokestį, teršimo mokestį, tai leistų užtikrinti tvaresnį saugi, e, augimą ir pažangą visuomenėje. Konsolidacija reiškia, kad pinigai mažiau kainuoja valstybei ir žmonėms, kad kūriamos darbo vietos, kad piliečiai labiau tausoja aplinką. O tai yra esminis dalykas. Ačiū, kad į mūsų diskusijas įnešėte ir fiskalinių aspektų. Komisarai, aišku, atsakys, bet nežinau, ar galima, atsižvelgiant į piliečių pajamas, diferencijuoti PVM. -ą. Čia yra visai netokiais kriterijais e, nustatomas mokestis, pone Kamačio. O tada Sančias Kamačio, o tada ponas Ermijau panesančias Kamašo. Ačiū labai, labas vakaras. Pirmiausia, norėčiau padėkoti už pasisakymą, e, komisarų pasisakymą, o taip pat norėčiau už komi, e, komisijos, komiteto ir tarybos um, e, nariams taip pat norėčiau pasakyti, kaip parlamento narė Ispanijos, kad labai puikia iniciatyva ir kad reikia ne tik tais parlamentams nacionaliniams bendradarbiauti bei Europos institucijams. Taip, e, taip pat reikia numatyti e, dalyvavimo instrumentą nacionalinėse, instrument, e, nacionaliniuose parlamentuose. Tai yra labai vertingas instrumentas Ir nu, e, ispan, Ispanų senate reikia labiau atsižvelgti į europinę tendenciją ir šiaip jau jį labai svarbi. Ir visą tai matėme labai seniai, e, nuo labai seno. Du klausimai. Ispanija, kaip žinote, labai kenčia nuo didelio nedarbo. Turime labai daug žmonių, kurie nori ir negali dirbti, 5,3 milijono. Labai maždaug 40 e, procentų e, jaunimo neturi darbo. Tai yra tiesiog prarastoji kar karta, mums reikia nedelsiant imtis priemonių e, mažinti nedarbui. Norėčiau komisaro paklausti kiti e, dėl socialinio, socialinio fondų. E, mūsų šalis turėtų, mūsų šalims turi būti taik, taikomos tam tikros pagalbos ir paramos priemonės. Mūsų šalis, mūsų šalis atliko tris labai svarbės struktūrinės reformas - finansinę reformą, e, darbo rinkos reformą, o taip pat reformas švietimo srityje. Mes manome, kad darbo e, reforma reikalinga, e, tai yra tiesiog istorinė reforma. E, Ispanijos darbo rinką reikia keisti, maždaug 17 milijonų žmonių Ispanijos darbo rinkoje. Reik labai daug žmonių, e, jiems sunku įsijungti į darbo rinką. Tai norėčiau paklausti, kokią paramą galima būtų taikyti e, eksante tokiems žmonėms ir kokias priemonės galima būtų taikyti toms žmonių grupėms, nes tos priemonės yra labai esminis klausimas. Norėčiau pabaigti pasakydama, kad anksčiau, ankstesnėje vyriausybėje dalyvavau, vadovavau struktūroms e, kuriuose buvo daugiausia konservatorių ir norėčiau pasakyti, kad mums reikia skubiai priemonės taikyti Ispanijoje, kad būtų pasiektas fiskalinis konsolidavimas, mums reikia tiesioginės paramos, ne tik tais pagal 2020 darbo tvarkę, bet taip pat uh, E, įvairių kitų priemonių. Tad norėčiau paklausti, kokios tai galėtų priemonės. Ačiū dabar dar du pasisakantis, tuomet e, komisaras ponas Mišel Erbijon, kuris yra Europos reikalų e, komiteto narys Prancūzijos parlamente. Ponas Erbijon, ačiū pirmininkė. Mes labai daug per plenarinį posėdį išnekėjome apie biudžetinius procesus, mes pabrėžėme, kad būtinai reikia stiprinti šių procesų demokratinį legitimumą. Visi pritarė tam, kad biudžetinis procesas nėra savitikslis dalykas. Tikslas yra augimas, augimas E, darbo vietų kūrimas, investicijos. Ir mano klausimas būtų visai paprastas, tad norėčiau ir atsakymo, kuris būtų neformalus, kuris nebūtų pasakytas medinė, kabutėse kalba. E, kaip dėl Europos 2020? Pirmininkas Baroso apie tai išnekėjo, tačiau mums susidaro toks jausmas, galbūt jūs mums ir paprieštarausite, kad dėl to, kad įvyko euro krizė, dėl to, kad įvyko krizė didžiulė Graikijoje, dėl to, kad e, Europos stabilumo mechanizmui grėsia krizė, dėl didelio pensininkų skaičiaus, dėl ekonominės krizės, Euro, strategija Europa 2020 nuėjo kažkur į antrą planą. Uh, Galbūt netgi galima būtų pasakyti, kad ji atidėta iki graikiškų kalėdų, kurios bus kur kas vėliau negu 2020 metai. Taigi norėčiau, kad taip nebūtų, e, kad jūs mus nuramintumėte, norėčiau, kad komisarai mums pasakytų, kaip ta strategija Europa 2020 pasireiškia konkrečiai kaip ją visi piliečiai galėtų suprasti. Kitaip tariant, kad kaip padaryti taip, kad mūsų piliečiai visoje Europoje pasinaudotų tą augimo politiką. Nes šiaip tai man baisu, kad programa 2020 supanašės su Lisabono strategija. Ir tik apgailestaudamas galiu pasakyti, kad ta Lisabonos strategija buvo tarsi e, kažkokios tai mal maldelės murnelės, bet mūsų piliečiams iš to nieko gero. Labai ačiū. Ir dabar ponas Goran Form, vienas iš keturių biudžeto e, komiteto e, pranešėjų. Dėkoju. Aš taip pat rengiu pranešimą dėl projektų obligacijų, e, e, bandomojo projekto, kurį ką tik pasiūlė komisija. Aš šiandien norėčiau pakalbėti apie tai, apie ką pradėjau kalbėti kolega iš Švedijos parlamento, kolegė iš Švedijos parlamento per plenarinį posėdį. Jis sakė, kad mes turime daugiau dėmesio skirti taupimui ir e, kad uh, Tik tai taip mes atkursime pusiausvyrą. Aš tam nepritariu. Aš manau, kad Švedija galėtų pa, mums e, tapti pavyzdžių, kuris parodo, kad tai šis sistema neveikia. Dešimtame dešimtmetyje mes išgyvenome labai rimtą krizę ir sugebėjome su ją susitvarkyti, takydami labai griežto taupimo politiką. Tačiau ne vien dėl to mums pavyko išbristi iš tos krizės. Mes daug ką reformavome. Bet kartu mes e, e, reformuodami šios sektorius, socialinės apsaugos, švietimo sektorius, mes juos ir išsaugome, mes juos patobulinome, mes e, didiname užimtumą, mes rengėme ilgalaikės augimo strategijas. Ir mes per septynerius, aštuonerius metus sugebėjome sumažinti viešų finansų deficitą nuo 11 procentų iki priimtinos ribos, bet to neįmanoma padaryti per vienerius metus. Ir tais laikais mes kaip tik kreipėmės e, dėl narystės Europos Sąjungoje ir tai tik, tikrai paskatino tolesnės reformas. Mums reikia ne vien taupimo priemonių, mums reikia laiko. Neįmanoma Graikijos problemas įspręsti per vienerius metus. Mums reikia koordinuotų veiksmų Europoje, investuojant į bendrą uh, E, rinką, kurioje yra 500 milijonų vartotojų. Mums reikia taip pat ir didesnio solidarumo. Ir tie, kam sekasi geriau, turėtų būti pasirengę investuoti tam, kad padėtų tiems, kam sekasi prašiau. Ir taip jie padės patys savo. Ir todėl ES biudžeto mažinimas tikrai nėra sprendimas. Uh, Yra, žmonių, yra valstybių narių, kurios nori, kad ES biudžetas būtų sumažintas 100, 100 milijardų e, e, eurų, maždaug 10 procentų. Tikrai to mums nereikia, nes taip niekas, ne, iš to niekas neišloš. Todėl aš norėčiau paklausti, kaip galima būtų įtikinti grinuosius ES mokėtojus, kad struktūriniai fondai, projekto obligacijos, struktūriniai fondai yra dalykai, kurie yra naudingi tiek griniesiams mokėtojams, tiek kitoms šalims. Nes jeigu mes nesugebėsime įtikinti šių grinųjų mokėtojų, tuomet, rengdami kitą finansinę perspektyvą, mes ko gero pamatysime, kad jos reikalaus dar didesnių taupimo priemonių ponui komisarai, galbūt tą pačią tvarką, o gal, gal ponas Leventovskis dabar? Dėkuoju, dėkuoju Jums už Jūsų pastabas ir klausimus. Pirmiausia, pakomentuosiu taip, ką kalbėjo e, Rumunijos parlamento atstovas e, ponas e, Dobr. Judumas yra vidaus vieningos rinkos dalis, kuri dabar išgyvena krizę. ES tikslas yra užtikrinti judumą. Aš žinau, kol, su kokiamis kliūtimis yra susidurėma šiuo metu. Ir dažnai šios kliūtis atsirado dėl to, kad vakarų, darbo, vakarų Europos darbo rinkos yra nusistačiusios prieš dirbančiuosius iš tų šalių, kurios buvo už geležinės uždangos. ir vyriausybės yra priverstos sureaguoti savo piliečių nuogastavimus. Tačiau kartu to, toks požiūris be abejo prieštarauja vienai iš pagrindinių ES vertybių. Kalbėdamas ne vieną apie Rumunijos, bet ir kitų šalių patirtį, galiu pasakyti, kad judumas galėtų būti vienos krypties E, galėtų vyk, gali vykti ir vien, tik viena kryptimi. Nes e, žmonės dažnai išvyksta iš kai kurių šalių ir tikė, tikėdamėsi geresnio gyvenimo ir pato nebegrįžta. Dvi valstybės narės e, prašė, kad mes nėra, ne, skatintume jaunimo judumo skatinimo programos, kadangi jaunimas ir taip jau uh, juda gan daug Europoje ir dėja paprastai e, tas judėjimas yra vienos krypties. Taigi komisija ir toliau reikalaus, kad būtų įgyvendinama ši labai svarbi darbo jėgos e, e, judėjimo laisvė, tačiau aš galiu Jums pasakyti, kad valstybėse narėse, iš valstybė narių patirties mes žinome, kad ne visuomet ši mūsų viena svarbi vertybė visiems yra naudinga. Klausimas iš Slovenijos buvo apie mokesčius. Ką mes čia komisijoje ir kitose institucijose darome? Kokius pasiūlymus rengiame? Mes žinome, kad yra taikomas principas jokio apmokestinimo, jei uh, uh, jį nustato netiesioginiai e, atstovai. Ir todėl mes, karptami šį principą, paliekame paskutinį žodį mokesčių klausimais nacionaliniams parlamentams. Visas priemonės galiausiai turės ratifikuoti nacionaliniai parlamentai ir aš uh, tokios pozicijos laikysios, kai mes kalbėsime apie finansinių sandorių mokestį ir apie PVM išteklius, kaip ES biudžeto finansavimo išteklių. Mes pateiksime pasiūlymus, tačiau nacionaliniai parlamentai turės ratifikuoti uh, visus mūsų siūlymus. Sančikamacha. Pone Sančikamacha. Aš gal žinai, gal, gal gan gerai žinau apie dabartinę padėtį Ispanijoje. Praeitą savaitę buvau susitikęs su Ispanijos atstovais ir mes kalbėjome apie tai, kaip reikėtų pakeisti struktūrinius fondus tam, kad galima būtų juos pritaikyti prie būtinybės skirti dar, naujas darbo vietas jaunimui. Ir kolega Johannes Han taip pat tęs darbą kitą savaitę turime iš tikrųjų e, stengtis, kad būtų kuriamos naujos darbo vietos tokias šalyse kaip Ispanija. Ir Ekstremadūra vis dar yra konvergencijos regionas, nors Ispanijai tenkančios išmokos iš regioninių fondų ir mažėja. Andalūzija, pavyzdžiui, yra taip vadinamasis tarpinis regionas, kuris vis dar gauna nemažai paramos. Todėl galima būtų be abejo remtis seniais stereotipais, tačiau kogi, ir kad Galima būtų taip pat gal manyti, jog Ispanija netrukus taps grinuoja, grinavimo mokėtoja, tačiau iš tikrųjų kol kas ji uh, yra grinoji paramos gavėja. Socialinis fondas, kurio puikiai pasinaudojo Ispanija praeitais metais, ir socialinis fondas, kurio panaudojimas sudarė 111 procentų pagal numatytą 2011 metų biudžetą, yra labai gerai. Ir šį klausimą gal aš ten galėtų e, Johannes kan, Han išsameu atsakyti. Taigi prašau, ponė Han. Abgeordneten Farm bedanken für seine. Norėčiau padėkoti Johan Fon už pasisakymą, o taip pat norėčiau padėkoti už taip, kad jisai minėjo, kad nereikėtų tikėtis per greitų rezultatų. Mes turim ir toliau labai intensyviai dirbti, palaipsniui gerinti tą situaciją, palaipsniui siekti tos situacijos pagerėjimo, bet tikrai neteisinga sakyti, kad per keletą savaičių ar mėnesių išspręsime jaunimo nedarbo ar, ar apskritai nedarbo programą tvariai. E, labai e, geras klausimas turbūt ką galima padaryti tvariai. Šiandien mes turime kurti tvarius darbus jaunimui, protingus darbus, darbo vietas, e, skatinti mažas ir vidutinės įmonės, kurios turi e, inovacijų gebėjimų, e, o švietimo srityje taip pat turime nusistatyti aiškius tikslus. Aš labai nemažai turiu patirties šioje srityje e, ir galiu pasakyti, kad labai dažnai e, teorija atsilieka nuo praktikos. Teorinis rengimas nuo praktinio rengimo. Tad reikėtų žiūrėti, kad tas teorinis rengimas e, atitiktų mūsų ekonomikos poreikius. Reikėtų greičiau reaguoti, kalbant apie, o kalbant apie švietimą, norėčiau paminėti kai kurių skaičių. Pavyzdžiui, Europoje yra 23 e, milijonai mažų ir vidutinių įmonių ir 23 milijonai bedarbių. Jeigu kiekviena įmonė sukurtų po vieną darbo vietą, tai tuomet išspręstumėm nedarbo problemą Europoje. 500 pačių didžiausių Europos įmonių uh, turėtų įdarbinti 6 tūkstančius e, darbuotojų. Tai šios dienos sąlygomis neįsivaizduojama. Kai kuriuose regionuose Europoje kuriama darbo vietos mažose ir vidutinėse įmonėse, e, kuriama tos protingos darbo vietos, tai nėra kažkokie tušti žodžiai, tai yra tvarios struktūros ir regionuose tokios struktūros tikrai galėtų sukurti tų ir tvarę rinką. Man labai svarbu kartu su valstybėmis narėmis kurti galimybės, tokias galimybės, kokių reikia nedarbui mažinti. Aš apsilankiau ne viename Europos regione ir galiu pasakyti, kad visuose Europos regionuose, kur tik buvau, mačiau vieną ar kelias sritis, kuriuose yra specializuojamasi. Būtent tose srityse ir toliau reikia specializuotis, gilintis į jas ir jose kurti tas tvarias darbo vietas. Negalima pasakyti, kad 2020 strategija yra palaidota. Ji yra gyva, ji privalo būti gyva. Iš kai kurių pavyzdžių matome, kad labai svarbu turėti daugiamečius finansinius planus, nes jie suteikia mūsų, e, plan, e, mūsų tikslams stabilumo ir gyvybingumo. Taip pat mes Turime būti lankstus, bet per lankstumą nenukrypti nuo mūsų siekiamų tikslų, ypatingai nedarbo mažinimo tikslo. Mes turime kovoti su tuo, kad jaunimas palieka mokyklas, e, per anksti nebaigia tų mokyklų, e, mes turime gerinti mokymo lygį, turime skatinti mokslo tyrimą į darbą ir e, inovacijas, taip pat turime didinti energijų, gamin, atsinaujančios energijos gaminimą. E, visa tai yra neginčytini dalykai ir visa tai privalo būti remiama Europos 2020. Beje, jie ir įrašyti visi šie dalykai kaip šios politikos tikslai, kaip sanglaudos politikos tikslai. Taigi labai svarbu, kad 71 Europos regione visi tie tikslai būtų taikomi ir visų jų būtų siekiama. E, ir reikia, kad visoje Europoje tų tikslų būtų pasiekta. Labai dideli kiekybiniai skirtumai šios strategijos palyginti su Lisabono strategija mes galime pamatuoti tuos tikslus nacionaliniu ir regioniniu mastu, o su valstybėmis narėmis bei regionais turime ieškoti sutarimo, kad galėtumėm sužinoti skaičius ir padaryti atitinkamą spaudimą kurie, e, tiems, kurie nepasiekia geresnių rezultatų. Mes turėtumėm pagalvoti, kaip galėtumėm kai kuriuose tik, e, srityse padirbėti greičiau, ypatingai jaunimo nedarbo srityje. Mums reikia jaunimui suteikti perspektyvų, tačiau reikia kartu būti ir politiškai teisingiems e, ir sažiningiems ir pasakyti, kad per porą dienų problemų neišspręsime. Bet jau nuo šiandien reikia pradėti dirbti, rytojų atidėlioti nereikia, reikia, kad jaunimas ir vėl atgautų pasitikėjimą politiką, kad jaunimas suvoktų, kad politiką galim išspręsti daugelį problemų. Antras klausimų turas. Ponas Mil iš Vengrijos nacionalinės asamblėjos.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 dažnai, kalbant apie piragą ir botagą, tai mes tik botagą matome. Ir krizė, ir biudžetiniai įvairūs sunkumai tiek Europoje, tiek mūsųse, bet turiu pasakyti, kad tarp realios ekonomikos ir finansų iš tiesų didelis atotrukis. Išsamei neanalizuosiu, tačiau norėčiau pasakyti, kad kyla esminių problemų. Uh, E, e, finansinių transakcijų apmokestinimas yra teigiamas dalykas ir sveikintinas dalykas, tačiau nežinau, ar vien to pakaks. Dar kitas dalykas, kurį norėčiau pasakyti krizės kontekste. Tiek periferijoje, tiek, centrin, tiek centre matome, kad smuko gamyba, e, gamybos efektyvumas ir panašiai. Ir man, kad iki šiol mes nepakankamai pasinaudojome kompensavimo mechanizmus. Jeigu periferinės valstybės vėluos, tai gali reikšti, kad vėluos ir vieningos Europos susikūrimas. Aišku, į kiekvienos valstybės ir regiono ypatybės reikia atsižvelgti, tai yra labai svarbu, čia turiu galvoje visų pirma tas valstybės, kurios neturi pakankamai tinkamo, e, kurių konkurencingumas nedidelis, kurių kapitalo lygiai žemas, taigi tiems toms valstybėms, toms, tiems regionams reikėtų kaip galima labiau priartėti prie Europos. Jeigu mes periferinių e, regionų nepaisysime ir nekelsime jų lygio, tai nusmugdysime visą Europą. Reikia atsižvelgti į visus sunkumus, reikia atsižvelgti į e, situaciją tų šalių, e, kurios prisideda daugiausiai prie Europos, tačiau kita vertus, jeigu pamiršime periferiją, tai ir, centras, ir centre nebus nieko gero. Dar norėčiau paminėti Norėčiau paminėti paktą pakte neatsižvelgiama į ekonominę dimensiją. Bet reikėtų išsklaidyti bet kokias abejonės dėl demokratinio šio pakto legitimumo. Man kyla klausimas, iki kiek mums galėtų pagelbėti, kuriant darbo vietas įvairios sankcijos. Aš nemanau, kad vien sankcijomis mes pasieksime, kad augimas būtų geresnis ir darbo vietų sukurta daugiau. Augimo ir stabilumo paktas turi e, įsijungti į bendrą Europos statybą, tačiau šiame pakte reikėtų daugiau numatyti elementų, kurie užtikrintų didesnę pusiausvyrą. Vengrijoje 142 milijardai pakibo ties šią problemą, reikėtų čia išsamesnės analizės ir jeigu ta analizė įrodytų, kad reikia kitų naujų investicijų, tai manau, kad reikėtų tų investicijų ir siekti. Bet analizės išsamios reikia. Ir jeigu analizė parodys, kad e, tas e, lėšų išaldimas yra e, legitimus, tai viskas gerai, bet kol kas įrodymų panašių neturime. Vengrijos biudžeto situacija yra labai sunki. Mums Vengrijoje Europą atrodo vis praščiau. Uh, ypatingai kalbant apie darbo vietų kūrimo politiką, jeigu norime padidinti konkurencingumą, mažindami darbuotojų teises ir neatsižvelgdami į e, aplinkosauginį poveikį, tai tikrai tokios Europos, kokios norime, mes nesukursime mes norime, kad būtų pakeista visa situacija, o ne tik tais krizė valdoma. Airijos atstovas. glad we are uh, to uh, be here today to participate in this valuable debate. Mes čia atvykome tam, kad dalyvautumėme labai įdomioje diskusijoje ir daug kas jau pradėjo svarstyti apie tai, ar mums nereikėtų renkti referendumo dėl finansinės sutarties. Apie tai bent jau pradėta kalbėti yra Airijoje. Mums atrodo, kad e, e, šis finansinis susitarimas iš esmės yra skirtas e, tik tai didesniam taupimui skatinti ir visiškai neužimtumui gerinti. Ir ypatingai mums rūpi mm, jaunų žmonių nedarbas. Kaip ir Ispanijoje, ši problema labai yra aktuali ir joje net 30 procentų jaunų žmonių neturi darbo ir dėl to uh, Airijoje susiformavo prirastoji karta ir daug kas emigruoja. Praeitą savaitę mes e, Dublinė kalbėjomės su e, jaunimo užimtumo didinimo darbo grupe ir tai buvo labai įdomus posėdis. Nemažai valstybių narių, kurios e, naudojasi finans, struktūriniais fondais, uh, ne visuomet sugeba tinkamai panaudoti visas skirtas lėšas. Ir man būtų įdomu ar, sužinoti, ar galima būtų perskirstyti struktūrinių fondų lėšas, e, pamanties iš tų šalių, kurios nesugeba jų panaudoti. Ir gal galima būtų tas lėšas skirti šalims, kurios, e, kuriams jos būtų labai reikalingos. Aš dėkuoju tam, ką ponas Han sakė apie stabilumą, darbo e, vietų stabilumą. Praeitą savaitę mūsų vyriausybė patvirtino 270 įvairiausių priemonių, kurios yra skirtos ir mažam vidutiniam verslui, ir uh, naujų bendrovių uh, steigimui. Ir būtų puiku, jeigu jūsų užimtumo skatinimo planas papildytų valstybių narių veiksmus, o ne pakeistų juos. Dėkuoju, ponas Artvijai, Prancūzijos senato atstovas ir po to kalbės ponas Klepison, ponas Klepson iš Junktinės karalystės. Ponas Artvijai. Merci, Madame la Présidente. Dėkoju, ponė pirmininkė. Visi stengiamės siekti augimo, konkurencingumo biudžetas visko nesureguliuoja. Mes turime įvykdyti struktūrinės reformas. Ir šio, šiuo požiūriu mes savo iniciatyvas derinome, koordinavome, suradome vietas, kur galime pasiekti mūsų įvairių veiksmų sinergijos. O dėl biudžeto norėčiau padaryti dvi pastabas. Biudžeto srityje e, pagrindinės viešosios išlaidos e, yra padaromos valstybių narių. Koks be būtų didelis biudžetas, e, tai euro, iš Europos pusės išleidžiama nedaug, tik tais 2 procentai viešųjų išlaidų e, Europos Sąjungos. Taigi mes E, norime pasižiūrėti, kaip tos viešosios išlaidos visoje ES pasiskirsto. Mes norėčiau, kad mes savo vertinimo mm, metodus standartizuotume, kad mūsų procedūros būtų vienodos, kaip e, sertifikuoti mūsų e, įvairias sistemas, kažkokiu tai auksiniu taisyklių nebus galima pritaikyti, jeigu iš tų fondų nebus nuo, nuo širdumo. Mes turime. Konstatuoti, kad per daug yra e, disbalanso ir kad reikia didesnės sinergijos tarp nacionalinių ir europinių iniciatyvų. O dabar norėčiau paminėti, kokia yra situacija eurozonoje. Eurozonoje mes turime atsižvelgti į tų valstybių situaciją, kurios susiduria su didžiausiais sunkumais. Priešingai negu tos valstybės, kurios e, nėra eurozonoje, e, tai ten negalima e, taikyti monetarinio suvienodinimo derinimo. Reik... Dabar didinama, e, didinamas e, įsiskolinimas ir beje ir e, viešasis deficitas yra labai didelis ir jis toliau didėja. Dažnai pagalvoju, kad atsiranda iškraipimas ir prieštaravimas tarp to, kuo rūpinasi vidaus rinka ir tuo, kas, kuo rūpinimas, rūpinamas yra eurozonoje. Vidaus rinkoje veikia reglamentai ir direktyvos, kuriais pagrei, arba pagreitinama išlaidos, arba padidinamas e, įmonių konkurencingumas. Mes norime uh, stabilumo, mažinimo, e, deficito ir didesnio augimo. Taigi aš norėčiau, kad mes visus tuos, visą tą susirūpinimą harmonizuotumėm, kad sutaikintumėm gamintojus ir vartotojus. Prieš suteikdama žodį ponui Klepison iš e, komunų rūmų iš jungtinės bendruomenių rūmų. Norėčiau pasakyti, kad reikėtų e, dar galbūt pakalbėti apie 20, 33 e, parlamento teksto e, dalį. Norime, kad komisija su taryba labai rimtai padirbėtų E, kad e, finansinėje srityje e, vartotumėm bendrus vardiklius, kad ne vien tik tais apie likutį, bet ir apie išlaidas vienodai kalbėtumėm, remdamiesi vienodais kriterijais tiek nacionalinėme, tiek europinėme lygmenyje. Ponas Klapison, House of Commons iš Junktinės karalystės, o tada E, bus kita kalbėtoja. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ir džiaugiuosi, kad e, mes šiandien susitikome tam, kad pasikeistumėme nuomonėmis kad susitiktume su Europos parlamento nariais. Ir gal mūsų nuomonės ne visais klausimais sutaps, bet aš manau, kad kalbėtis visuomet yra gerai, tam, kad mes iš esmės galėtume suvokti, e, į kągi mes tikime. Aš niekada noriu kalbėti apie biudžetą, bet pritariu tam, ką pasakė kolega, ką tik Reikėtų pagalvoti, ar ES biudžetas iš tikrųjų yra adekvatus, atsižvelgiant į mūsų iššūkius. Yra dar vienas dalykas, kurį noriu pasakyti apie biudžetą, reaguodamas į tai, ką sakė kolega iš Švedijos parlamento. Labai sunku yra pritarti ES biudžeto didinimui dėl, administraci dėl ES administracijos ir dėl ES išlaidų E, programų. Kaip valstybės narės, tokios kai Jungtinė karalystė turi mažinti viešasias išlaidas ir kai e, mes prašome e, žmonės su tuo susitaikyti, su to, kad bus mažiau investuojama ir į paslaugas, į įvairiausias rytis, labai sunku yra juos įtikinti, jog ES biudžetų reikia skirti daugiau lėšų. Tačiau mano pagrindinė mintis yra ne ta. Aš norėčiau pakalbėti e, euro ateitį ir apie politiką, kuri buvo mums pateikta šiandien. Jungtinė karalystė neturi euro, tačiau mes norime, kad eurozona būtų stabili ir kad, e, ir kad Europoje būtų ir augimo, ir stabilumo. Ir mes esame pasirengę prie to prisidėti mes norėtume išnagrinėti visus pateiktus pasiūlymus ir pagalvoti, ar juos tikrai galima bus įgyvendinti. Jei paaiškės, kad jie nepasiteisina, tuomet nebijokite keisti krypties. Man atrodo, kad uh, atsižvelgiant į mūsų ankstesnę pateitį, pateikti pasiūlymai vargu ar pasiteisins. Mes atsiminame ankstesnius stabilumo ir Maastrichto kriterijus ir žinome, kad juos labai lengva yra pažeisti, labai lengva jų nepaisyti. Dabartinėme finansinėje sutartyje yra pateikti taip pat labai daug normatyvų ir, ir normų. Tačiau ar vargu, vargu ar ši sutartis padės mums įspręsti problemas, kurių nesprendė stabilumo ir augimo paktas? Aš manau, kad jeigu mes būtume tinkamai gyvendinę ir Lisabono sutartį, ir visas kitas priemonės, visas kitas sutartis, tuomet e, ne, e, neturėtume šiandienos problemų. Mane labai neramina tai, kaip yra gyvenimas e, taupimo programos, ypač Europos pietuose. Nepamirškime, jog šios šalis taip pat turi mokėti didžiulės palūkanas Ir žinome, kad labai auga nedarbas, ypač jaunimo tarpe, ir ispanai apie tai kalbėjo. Ir jeigu mes taksime vien taupimo priemonės, fiskalinės drausmės priemonės, uh, pamatysime, kad e, šios šalis tikrai sužlugs, kadangi jos nesurinks pakankamai pajamų iš mokesčių, e, žmonės praras darbą ir kils didžiulė socialinė įtampa. Ir tokiam šalims bus labai sunku subalansuoti savo biudžetą. Ir aš kaip konservatorius galiu jums pasakyti, kad iš esmės tam, kad galima būtų pritaikyti e, finansinę drausmę, mums reikia protingos sistemos. Nepamirškime kad ketvirtajame dešimtmetyje jau panaši, panaši politika buvo taikoma ir JAF, ir Europoje, ir kitur, ir ji nepasiteisino. Aš norėčiau paraginti jūs dar kartą pakalbėti apie tai, ką jūs siūlote. Madame Morin-Chartier, puis ensuite euh, je. Pone Morin-Chartier, ir po to jau užbaigsime pasisakančiųjų sąrašą. Tai bus toks penkių narių uh, raundas. O dabar Europos parlamento atstovė. Norėčiau pratesti tai, ką sakė kolega Žanartvy dėl e, būtino biudžeto ir nomenklatūros, būtinos biudžeto ir e, nomenklatūros e, konvergencijos. Norėčiau pasakyti, kad ir darbo vietų politikai reikalinga konvergencija, nes ta politika, šiaip ta politika tai priklauso nacionaliniai sryčiai. Jeigu norime kovoti su nedarbu, jeigu norime parengti visus darbuotojus, e, kelti kvalifikaciją, E, darbo vietų tobulinimui norime parengti, nes tą reikės daryti artimiausių metų. Tai mes turime pradėti ne tik nuo pradinio e, mokymo, bet ir nuo e, darbuotojų, nuo visų profesinių šakų. Mes turime visas jėgas mobilizuoti, kad darbuotojai pasirenkt, prisiderintų prie naujų įmonių poreikių. Ne mažos ir vidurinės, vidutinės įmonės e, vienos su tuo susidoros, o juk jos skiria, e, kuria daugiausia vietų. Mes e, norėčiau paklausti, kaip komisija ir taryba parems mūsų tokią valią ir kaip visą tai įsireikš per socialinius fondus. Ačiū dabar ponas komisaras Han, o tada ponas komisaras Levandovskis dar pasiliks. Uh, ar atsakys į likusius klausimus, bet prieš e, suteikdama žodį komisarui Han, norėčiau papiknaudžiauti savo pirmininkės padėtimi ir e, priminti, kad savo pradinėme pasisakymę minėjote, kad naudingiausi, ne, ne ten socialiniai fondai panaudojami, kurie būtų naudingiausi, ne tose šalyse. Mes norėtumėm, kad tie fondai būtų panaudojami geriau e, socialinis dialogas, e, nuolatinis mokymas, Visa tai yra tik tais embrioninėje stadijoje, tik užuomasgose, kad galėtų e, fondas, socialinis fondas efektyviau veikti. Galbūt reikėtų ateities politikoje įdėkti tuos elementus kaip vienus iš pagrindinių įvairių strategijų kūrime. Socialfons. E. Ačiū, nesileisiu į detalės dėl socialinio fondo, kadangi tai nėra viena iš mano sričių. Pasiremsiu statistiką. Kelis kartus yra sakyta, kad Europos biudžetas, vertinant jo makroekonominę reikšmę, yra pakankamai e, nedidelis. Tai nėra visiškai tiesa, kadangi daugelį valstybių mm, struktūriniai fondai ypatingai sudaro labai svarbę viešųjų investicijų, viešo sektoriaus investicijų dalį. Pavyzdžiui, yra valstybių narių, kur apie 50 procentų viešo sektoriaus investicijų atkeliauja būtent per struktūrinius fondus. Netgi Prancūzijoje, pavyzdžiui, bent kai kuriuose Prancūzijos regionuose daugiau kaip 50 procentų investavimo pajėgumų yra būtent per struktūrinius fondus. Daugelį regionų struktūriniai fondai yra labai svarbus. Ir labai svarbu, kad ir toliau būtų galima užtikrinti galimybę regionams, kurie gerai tvarkėsi su struktūriniais fondais, e, gauti ir toliau tą naudą, nes tikrai tai labai svarbu, tos visos idėjos, visa ta veikla per tai atkeliauja labai dažnai jų biudžetas, jų viešo sektoriaus lėšos yra pakankamai ribotos, vertinant, kiek jie galėtų ko nuveikti, o struktūriniai fondai čia yra labai svarbus. Ir labai svarbu, kad kuomet struktūriniai fondai pasitraukia iš kažkur tai regionų, kad būtų kitų alternatyvų tam, kad tos visos idėjos ES būtų gyvendinamos nuosekliai visose regionuose. Ir turiu pakankamai atvirai pasakyti, neturėsime galimybių stimuliuoti augimą daugelį ūkio šakų, jeigu neturėsime papildomų lėšų. E, ir, pavyzdžiui, pažiūrėkime į Graikijos atitinkamus regionus. O, turizmas keurus metus yra labai svarbi galimybė tiems regionams, bet žinoma, kad reikia finansinių paskatų, kitaip Graikijos valdžia nieko negalės padaryti, kad tą potencialą galėtų realizuoti. Juk investicijų reikės, tad iš kur jų gauti? Aišku, pato, matysime tą konkretų poreikį ir todėl turėsime užtikrinti, kad būtų atitinkamas tas pradinis kapitalas. Be jo bus neįmanoma užtikrinti augimą Europoje. Manau, turime kalbėti apie tai, kaip galime paskatinti augimą e, iš, išmintingai ir tvariai. Panas Levandovskis gal galėtų daugiau apie tai pakalbėti, tačiau uh, apie 95 procentai ES biudžeto tiesiogiai grįžta į valstybės narės ir yra investuojami į vairią veiklą. Ir mažiau nei 5 procentai mūsų viso bendro ES biudžeto yra skirta ES institucijų e, darbo išlaidoms padengti, tai yra personalui apmokėti ir taip toliau. Taigi, Tai reiškia, kad turime konkuruoti su kitomis valdžios institucijomis Europoje dėl visų tų išlaidų padengimo. Daug kas kalbėjo apie uh, tas įmokas į ES biudžetą, ar yra įmokama daugiau, ar gaunama daugiau, bet tikrai sugrįžta į valstybės labai daug. Galiu pateikti, aišku, pavyzdį. Vokietijoje kiekvienas euras, kuris yra mokamas struktūrinius fondus, iš to kiekvieno euro 85 centų 85 procentai sugrįžta atgal į Vokietiją, Vokietijos įmonėms. Ir tai aiškiai parodo, kai, kaip efektyviai panaudojamos tos lėšos ir koks, kokia tvari yra ta sistema, galvojant ir apie tas valstybės, kurios moka daugiau nei tiesiogiai gauna iš ES. Ir Airijos mintis yra tikrai teisingos. Airijos kolegos, kas, ką pasakė, taip, mes norime užtikrinti, jog valstybės narės galėtų e, plėtoti tokias jaunimo žimtumo programas, kurios būtų pritaikytos prie jų konkrečių poreikių. Mes, aišku, gal, galime galvoti apie įvairių galimybių kūrimą jaunimui, tačiau tai yra tokia gal tik tai bendra apžvalga visų tų uh, iniciatyvų, kurios jau yra pritaikytos ES ir pritaikytos sėkmingai. Tad mes turime sudaryti galimybės kiekvienai valstybei aiškiai matyti, kas yra, kokios priemonės jau yra panaudotos ir pasitvirtinusios, kad po to valstybės narės galėtų tas priemonės pritaikyti pas save. Galbūt tai nuliūdins jūs, tačiau šiuo metu metu nėra e, konkrečiai pinigų valstybėse narėse, tačiau galime galvoti, kad e, galbūt iš tikrųjų ne visais atvejais yra panaudotos visos galimybės, ne visos Ne visi pinigai yra panaudoti valstybėse narėse. Galbūt valstybės narės kai kuriais atvejais nori panaudoti tos pinigus kitur. Ir jeigu to šalis kurios moka daugiau ES biudžetą, ta nori panaudoti tas pinigus kažkur kitur, koks bus galutinis rezultatas, reikia galvoti. Taigi aš manau, kad reikia išmintingai, galvo, išmintingai ieškoti būdų, kaip panaudoti tas lėšas, kurios nepanaudotos. Uh, Tačiau aišku, kad galvojant apie šį e, programavimo laikotarpį, gal tik tai 2013 metų pradžioje žinosime, kiek tuo pinigų um, liks. Ir čia galvočiau būtent apie tos įsipareigojimus, pažadus ateičiai, kad lėšos bus numatytos ir paliktos tam tikriems projektams, kurie bus įgyvendinami ateityje. Mes radome tą, tas reikiamas garantijas ir, ir Vengrijai, pavyzdžiui, kad 39 procentai įsipareigojimo asignavimų būtų suspenduojami Vengrijai tam, kad būtų galima garantuoti struktūrinių fondų gyvendinimą. Ačiū, panas komisarė. Nenoriu frustruoti parlamentarų, bet galbūt jūs leistumėte dar penkiems suteikti minutę, per kurią jie užduotų klausimą, o tada atsakytumėte visiems į klausimus. Gerai, sako komisaras, taigi dabar atsiprašau visų, galite ir nepasinaudoti e, tuo mano pasiūlymu, bet minutę arba, arba nieko. Pone Donžau iš atstovų rūmų. Jūs e, Maltai atstovaujate Maltos parlamentų vieną minutę. Ačiū pirmininkė, labai trumpai. Visų pirma, labai svarbu yra tai, kad ES institucijų iniciatyvos e, nereikštų tokios politikos, kuri būtų e, visoms valstybėms narėms vienoda nesižvelgiant į specifiką, nes, pavyzdžiui, tokiai mažai valstybei kaip Maltai tikrai labai svarbu būtų, kad būtų atsižvelgta į mūsų specifiką. Ir, ir tai reiškia taip pat, kad um, augimo visos iniciatyvos pas, sustiprintų privataus sektoriaus pasitikėjimą tam, kad būtų galima užtikrinti tvar, tvarų augimą Europoje e, ilgalaikį ir vidutinės trukmės laikotarpį. Juk būtent privatus sektorius turi investuoti, o dabar mes matome tam tikrą pinigų judėjimą iš Europos e, į. Um, E, augančios ekonomikos šalis. Ir aš manau, kad mūsų iniciatyvos turi atsižvelgti į tą situaciją ir skatinti privatų sektorių investuoti labiau Europoje, į Europos įmonės. Silina. Ačiū, ponė Silina, iš Latvijos e, socialinių ir užimtumo atstovė. Atkārtot uh, e, Hānekunga pieminēto prioritāti. Labadiena, kolegos, noriu priminti tai, ką pasakė komisaras Han, kas yra prioritetas, tai yra investicijos į švietimą, mokymą. Ir noriu pasakyti, kad šioje srityje, tai yra švietimo sistemų srityje, reikia reformų. Aišku, nacionaliniai parlamentai turi užsimti tuo, mes tai, bet tačiau mes taip pat turime kreiptis ir Europos komisiją ir paprašyti struktūrų struktūrinių fondų paramas orientuoti būtent į švietimą, nes didžiausias nedarbo lygis yra jaunimo tarpe. 70 procentų e, bedarbių, kai pažiūrime į statistiką, neturi aukšto išsilavinimo, o mums reikia e, būtent e, aukštų įgūdžių, aukšto išsilavinimo darbo jėgos. Taigi mums reikia papildomų investicijų čia. Reikia užtikrinti, kad jaunimas, kuris baigia vidurinės mokyklas, turėtų atitinkamą atitinkamus gebėjimus. Ir todėl reikia investicijų finansinė prasme, bet mums taip pat reikia ir reformų profesinio mokymo srityje ypatingai. Daugelį valstybių matėme, jog profesinio mokymo ir švietimo srityje dviguba sistema labai pasiteisina. Pone Harkin, Europos parlamento nariai. You, Labai trumpai, pirmininkė, du klausimai. Kalbame čia apie jaunimo nedarbą. Girdėjome labai didelių skaičių iš Ispanijos, Graikijos ir Airijos. Taip pat jaunimo nedarbas labai didelis. Ir kalbame apie švietimą ir mokymą. Tačiau tai yra tik tai e, apie pasiūlos pusę. O kaip su paklausos pusė? Pavyzdžiui, tose valstybėse, kur ir vykdoma fiskalinio konsolidavimo e, vis visi procesai. Panašu, kad viskas arti žlugimo ribos. Komisija sako, kad jeigu kiekviena iš 21-23 milijonų e, MVI sukurtų po vieną darbo vietą, tai būtų išspręsta um, problema su nedarbu. Tačiau problema būtent po viso fiskalinio konsolidavimo, būtent ta problema su paklausos pusė išliks. Ir manau, kad realiai turime pažvelgti tą situaciją. Toliau kalbame apie fiskalinių priemonių paketą. Aš galbūt iš tos vienintelės valstybės narės ES, kuri balsuos dėl šios susitarimo. Nuo 2002 iki 2008 metų, kuomet e, krizė e, mus, sudavė mūsų e, smūgį, Airija vis dar laikėsi taisyklių. Tai kodėl dabar turime tikėti tuo, kad taisyklių laikymasis iš, leis mums išvengti problemų? Matome, kokia yra situacija. Brangi kolegė, ačiū, Brangi kolegė, ačiū Jums. Dabar atstovas iš Italijos senato. Sì, grazie Presidente. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau grįžti prie vienos temos, kuri man labai rūpi ir kuri nebuvo paliesta. B santykiai su bankais, su bankinė sistema, jų poveikis MVI ir šeimoms turiu galvoje būsimuosius reglamentus ir e, direktyvą Bazelis 3 šie reglamentai, ši direktyva galėtų nuskriausti nedidelius bankus, liaudės bankus, kooperatyvinius bankus. Galbūt reikėtų kažkokio tai vieningo sprendimo, nediferencijuojant įvairių situacijų. Galbūt nereikėtų diferencijuoti e, kriterijų nes socialinę sąrangą, socialinius dalykus šitai tai galėtų, socialiniams galėtų pa, pa, pa, pakengti. Dabar Estijos parlamento atstovas. Aitäh. Hästi konkreetne küsimus. Ačiū. Turiu labai trumpą konkretų klausimą dėl struktūrinių fondų finansavimo ir komisijos pasiūlymo sumažinti biurokratinę naštą, kai eina kalba apie struktūrinių fondų pagalbos teikimą. Kaip kolegos iš Arės pasakė, um, tie, kas geriausiai dirbo, užbaigė savo darbus anksčiau ir geriau. Taigi aš noriu pakalbėti, pavyzdžiui, apie Estiją ir ekonomikos augimą čia. Po, um, kai prasidėjo ekonominė krizė, um, mūsų po to augimas. Atsiprašau atsigavo, mums nereikėjo e, pas, imti didžiulių paskolų dėl to, kad mes užtikriname, kad mūsų ekonomika būtų tvari ir kad. Mm, kad vyktų ekonominė veikla. Taigi labai svarbu yra mažinti biurokratiją, mažinti e, visų taisyklių naštą ir uh, užtikrinti, kad įmonėms būtų lengviau veikti. ES biudžetas yra tik vienas procentas nuo uh, e, BMP ir mūsų eksporte matome labai daug protekcionizmo. Mais vous êtes invité à répondre aux 10 questions. Kaip ten bebuvo, jums teko dešimt klausimų, nors ir telegrafinių stilium užduotų. Ačiū ir nekomentuosiu. Mm, Su pasisakymu aš galiu tik tai pritarti ir pasakyti, kad taip, Europos biudžetas uh, nėra kažkoks tai magiškas visų ES problemų sprendimas, tačiau jis gali būti naudingas kaip visų priemonių paketas, užtikrinant prieigas prie kreditų, prie finansavimo, taip pat ir MVI gali būti naudingas, skatinant, pavyzdžiui, švietimo tinkamas reformas per visą gyvenimą trunkantį mokymas, Erasmus programas, profesinio mokymo programas. Jis gali būti taip turiu pasakyti, na, gal ne visai laikausi pasisakymų klausimų, bet, na, gal, galvojant apie e, visų institucijų vienodą traktavimą, e, ponia Bolio Bartoni kalbėjo apie tai, Europos bankintysės institucija aiškiai pasakė, kad reikia aiškesnių priežos visų normų reikalavimų, e, kai eina kalba apie sistemiškai labai svarbius e, bankos ir finansinės institucijas. Taigi labai svarbu galvoti apie diferencijuotą požiūrį į vairias skirtingas institucijas, apie mūsų požiūrio kalibravimą, pritaikant jį prie tos institucijos dydžio, ar ji yra labai reikšminga ES visai sistemai ar ne. Uh, Toliau dėl struktūrinių fondų ir maksimalių e, ribų. Taip, tai yra labai skausminga priemonė, e, skirta biudžeto e, mastui kažkiek suvaržyti. Būtent mes kalbame apie aplankų sanglaudos politikai, maksimalių ribų nustatymą, kadangi krizė sudavė mums smūgį Ir tai, aišku, jau nebegalime kalbėti apie tą burtų lasdelę, kuri išspręstų visas problemas. Tačiau reikia aiškiai pasakyti, kad yra 2007-2013 metų laikotarpiu dar tokių lėšų, dėl kurių a, nėra a, įsipareigojimai dar padaryti. Taigi galime tas lėšas perskirstyti. Ir ateityje, aišku, reikia galvoti apie sanglaudą, kuri užtikrintų augimą ir užimtumą. Pabaigai Noriu pasakyti, kad um, galvojant apie 2014-2020 metų finansinę perspektyvą ir e, diskusijos dėl to, žemės ūkis yra labai svarbu, žemės ūkį reikia apginti, nes tai yra, yra ateitis ir, ir reikia galvoti apie mokslo tyrimus, sanglaudą, imigracijos politiką, visas kitas politikos rytis, kurios būtų orientuotos į ateitį ir kurios kol kas bent jau yra nepakankamai finansuojamos na, ne visiškai sutikčiau su ponė Harkin. nes yra dar didelė problema ir su darbo e, rinkų potencialu, potencialo išlaisvinimu, panaudojimu, kad iš tikrųjų būtų galima ne vien tik tai pasiekti status quo, bet kad būtų galima sudaryti galimybės jaunimui patekti į darbo rinką. Uh, ir yra problema taip pat ir su paklausos pusė, aišku, bet būtent su darbo rinkos potencialo išlaisvinimu yra didžiulė problema ir tam um, valstybės narės turi skirti didžiulį dėmesį. Ir paskutinis komentaras, gal aš turiu sureaguoti, aišku, į pono Klepison komentarus. Jis kontraversiškus dalykus paminėjo. Visuomet susiduriu su stereotipais, kad, na, visi karpo biudžetus, o mes didinam biudžetą. Tačiau 23 nacionaliniai biudžetai 2012 metams auga vertinant nominalę prasme. 23 iš 27 nacionalinių biudžetų auga nominalę prasme, taip, nedaug, ne visuomet, galbūt tai priliksta infliacijai, tačiau nominaliai vertinant labai sunku yra suvaržyti, sus, sustabdyti uh, biudžeto augimą, atsižvelgiant į praeities visą veiklą. Ir Junktinės karalystės prasme požiūrį tas pats, nominalus biudžetas auga dviem procentais palyginti su praeitų metų biudžetu, nominalią vertę. Uh, 2011 metų biudžeto augimas mm, nebuvo toks didelis, nežiūrint viso, visos ES plėtros, juk įstojo visos valsty, 12 valstybių, dabar dar Kroatija stoja. Aš manau, kad labai svarbu galvoti apie gerą statistiką ir gera statistika mums paraudo aiškiai situaciją. Praeitais metais daugiau kaip 10 milijardų eurų e, negalėjome išmokėti e, sanglaudos fondo paraiškų iš įvairių valstybių, pažiūrėjau, ir Graikijai apie milijardas buvo neišmokėtas daugiau kaip 2 milijardai Ispanijai, 2 milijardai um, Italijai, dėl to, ko trūko mokėjimų. Ir finansinės perspektyvos pabaigoje dabar mes turime mokėjimų, aišku, susikaupimą. Visuomet paspartėja tie procesai pabaigoje. Pradžioje yra viskas labai lietai, pro, projektai tik tai įsibėgėja, dabar 2012-2013 metai yra projektų vykdymo pabaiga ir infliacija visa. Ir aišku, mes ne dabar iš ES biudžeto negalime išmokėti to, ką mes turime išmokėti toms valstybėms ypatingai, kurios susidarė su didžiulėmis bėdomis, pavyzdžiui, e, Graikija, Ispanija, Italija, aišku, Lenkija gal dabar nebe su tokiamis didelėmis problemomis susidarė, kadangi augimas mūsų geras yra. Tai gal tiek gal sureaguočiau į jūsų klausimus. Aš mm, su ponu Artui mm, galbūt sutikčiau 0,2 procento nedaug, tačiau, kaip ponas Han sakė, investicijos yra labai svarbios per pervedimus 20-30 procentų ir apie 70 procentų yra žemės ūkio um, investicijų būtent per ES biudžetą atkeliavę. Praktiškai federalinė politika. 17 procentų mokslo tyrimams ir, ir technologijų plėtrai. Žemės ūkio srityje visiškai kitaip, 70 procentų iš Briuselio ir tik tai 30 procentų bendra, bendras finansavimas iš nacionalinių biudžetų. Euh, euh, Labai ačiū visiems, ačiū abiems komisarams, ačiū visiems, kurie ištvėrėte iki diskusijų pabaigos. Mes suprantame, kad jūs remiate Europinės nomenklatūros. Nu, e, E, pasiūlymą. Mes labai džiaugiamės. Labai ačiū visiems trims pranešėjams, ačiū vertėjams, kurie pasiliko iki galo. Dabar